Państwa, rozpocznijmy. Pradėkime. Vėluodami, tačiau vis dėlto pradėkime posėdį. Džiaugiuosi, kad daugelis iš jūsų jau salėje. Šiandieninis pirmadienio mūsų susitikimas sutampa e, su plenarinę sesiją ir kai kurie nagrinėjami punktai darbo atvarkės taip pat sutampa. E, jei neturite kokių pastabų, darbo atvarkę galime tvirtinti. Turiu pasakyti, kad e, šis e, posėdis yra transliuojamas, nėra vertimo į estų, maltiečių, slovakų ir gelų kalbą. E, turiu pasakyti, kad e, kalbant apie pirmininko pranešimus, turiu pasakyti, kad ponas Šulcas e, pradėdamas plenarnę sesiją paskelbė, kad auto katastrofoje žuvo ponas Bonano, mūsų parlamento narys, dirbęs mūsų komitete. Informacija apie tai išgirdo tie, kurie jam buvo artimesni. Mes užjaučiame jo šeimą ir pagerbkime jo atminimą minutę tylos. Tai bus mūsų pagarba tam kolegai, kuri, kolegai kuris iš mūsų išėjo. Bardzo dziękuję. Ačiū. Žmonių likimai nežinome. Panas ir ponai, aš dabar norėčiau kreiptis į Janą. Ne, vis dėlto ponę Sendel pakalbinsiu. Gracias, presidente. Yo solo es para dejar constancia. Ačiū, pirmininkė. Norėjau tik pasakyti štai ką. Jaučiuosi prastai, todėl kad šis posėdis vyksta kartu, kai vyksta ir plenarinė sesija, kurioje nagrinėjami žemės ūkio klausimai. Negaliu e, suprasti, kodėl mums reikėjo rinktis, pasirinkti ar dirbti dabar žemės ūkio reikalų komitete ar dalyvauti plenarinėme posėdėje, kuriame vyksta diskusijos taip pat svarbia tema. Noriu, kad pasižymėtumėte šią pastabą, noriu paprašyti, kad ateityje panašių dalykų nevyktų. Ačiū. Pritariu, jūs visiškai teisi. Tiesą pasakus, taip ir turėtų būti ir pradžioje aš jau minėjau, kad stengsimės, jog tai nesikartotų. Nors aišku, kartais kyla įvairių techninių problemų. Tačiau aišku, mes galime ieškoti išeičių. Ačiū už jūsų pastabas, o dabar e, ponui Jan suteiksiu žodį. Äh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Turiu tris pastabas. Pirmiausia, noriu padėkoti, antrą atsiprašyti, trečią paskelbti. Noriu padėkoti kolegiams ir kolegoms e, dirbusiems šiame komitete, taip pat šešėliniams pranešėjams vyko trys uh, posėdžiai su šešėliniais pranešėjais ir turiu pasakyti, kad, kad iš kiekvieno iš jų išėjau išmintingesnis nei atėjau į tos posėdžius. E, turiu atsiprašyti dėl to, kad e, direktyvos pasiūlymas dėl biudžeto stabilizavimo buvo sudarintas taip, kad e, atsižvelgiant į tai, kad norint įgyvendinti politikos tikslus, reikia padidinti ir biudžetą skiriamą žemės ūkiui. Sulaukėme daug prašymų ir pasiūlymų, kurie buvo įdomus, tačiau šešilinių um, pranešėjų rekomendacijos buvo tokios, kad į kai kurias e, pastabas ir pasiūlymus neatsižvelgėme. Uh, turiu pažadėti, kad vis dėlto atsižvelgsime į pateiktus pasiūlymus ateityje, kai bus nagrinėjami panašus e, klausimai. Ir pagaliau dėl 59 pakeitimo jis buvo atsimtas, dėl 10 pakeitimo pateiktas pakeitimas žodžiu, e, taip pat e, žodinis pakeitimas pateiktas ir dėl 131 punkto. Tačiau apie juos e, plačiau pakalbėsiu tada, kai bus balsuojama dėl konkrečių punktų. Dabar noriu padėkoti už konstruktyvų bendradarbiavimą ir prasidės balsavimas. Iš esmės, septyni kompromisiniai pasiūlymai buvo pateikti ir jiems pritarė didžioji dauguma narių. Noriu padėkoti, tiksliau padėkosiu, kai baigsis balsavimas. Dabar e, pasakyta buvo pastabų dėl turinio ir gal dar išgirsime kokių pastabų ateityje, todėl kad mūsų laukia didelis, ilgas kelias. Aš nematau, kad kas prieštarautų dėl žodinių pakeitimų, todėl perėsime iš karto prie balsavimo stengsimės laikytis procedūrų. Pirmas pakeitimas ponios Hazekamp. Kas už? Prieš. Atmesta antras pakeitimas. Kas už? Ačiū, priimta. Trečias pakeitimas, kas už? Ačiū, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už? Ačiū, priimtas. Penktas pakeitimas, dvi dalys. Balsuojame dėl pirmos dalies, kas už. Kas prieš? Atmesta. Antra dalis. Kas už? Priimta. A kompromisas. Elektroninis balsavimas pradedamas. Dėl antrojo kompromiso. Ačiū. Vienas alde, vienu alde nariu per daug balsuoja. Taigi turite ištraukti kortelę. Balsavimas baigiamas. Ne, dabar jau gerai. Balsavimas baigiamas. Ačiū. Kompromisas priimtas. 18 pakeitimas kas už. Prieš. Atmesta. 17 pakeitimas už. Prieš. Atmesta. 19 pakeitimas už. Priimta. 20 atkrenta. 21 kaputo pakeitimas, kas už priimta. 22 kas už prieš atmesta. 23 pakeitimas, kas už priimta. 24 pakeitimas už priimta. 25 pakeitimas, kas už prieš atmesta. 26 pakeitimas už, prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas dėl 26 pakeitimo pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Bet iškart nebuvo aišku. 29 pakeitimas, kas už? Prieš. Atmesta. 27 už. Prieš. Priimta. 28 už. Prieš. Atmesta. 30 pakeitimas už. Prieš. Atmestas. 31 už prieš atmesta. 32 už prieš atmestas. 33 už priimta. 34 už priimta. 35 už prieš atmesta. 36 už prieš atmesta atmesta. 37 už, prieš, atmesta. 38 už, prieš, atmesta. 39 už, prieš, atmesta. 40. Vis dėlto pasitikslinkime dėl 39 pakeitimo elektroninis balsavimas pradedamas. Ačiū, balsavimas baigiamas. Atmesta. Aiškia balsų persvara. 49 pakeitimas, sako pirmininkas už. Pirmininkas atsiprašo. 40 pakeitimas už. Prieš. Atmesta. 41 pakeitimas už. Priimta. 42 už prieš atmestą. 43 pakeitimas už priimtas. B kompromisas. Elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimtas. 54 pakeitimas už prieš atmestą Susilaikė. Atmesta. 55. Dvi dalys. Balsuosime dėl pirmos dalies. Kas už? Ačiū, priimta. Antra dalis už, prieš, atmesta. 57 pakeitimas, kas už? Prieš. Atmesta. 58 už prieš atmestą. Pasitikrinkime dėl 58 pakeitimo. Balsavimas padedamas. Balsavimas baigiamas. Atleiskit. Buvote teisus. 60 pakeitimas, 59 atsimtas. 60 kas už? prieš. Pasitikrinkime. Panaši dauguma tikriausia. Balsavimas pradedamas. Balsavimas pradedamas. Taip, slaptas balsavimas. Ne, vis dėlto normalus įprastas balsavimas. Atmesta. Ačiū. C kompromisas. Elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 67 pakeitimas, kas už. Kas prieš. Atmesta. Žodinis pakeitimas. Ponios Aguilera. Taip, žodinis pakeitimas. Labai trumpai e, kalbame apie štai ką. Rengiant pranešimą ir autorius tai ir įtraukė E, trečioji antrašinė dalis - ypatinga apsaugos priemonė e, nesutampa su saugumu ir gyvūnų gerovės bei augalų gerovės e, apsaugos principais. Aš manau, kad šiame pakeitime reikėtų daryti nuorodą į tai, kad nereikėtų naudoti tam tikrų priemonių žaliavų, kurios šiuo metu yra naudojamos maisto pramonėje. Fitosanitarinės priemonės, jos patenka į e, trečiąją daugiametės finansinės programos antraštinę dalį. Ir turėtų būti daroma nuoroda į tai, kad šios biudžeto eilutės padalyjimas ar panaikinimas e, reikštų grėsmę uh, ES politikos įgyvendinimui. Kitaip tariant, reikėtų įterpti sakinį ne mažiau nei tai numatyta. Aš e, turiu užtikrinti, kad mes sutarėme dėl šio žodinio pakeitimo, kas už priimta. 68 pakeitimas, kas už prieš atmestą. 69 pakeitimas, kas už? Prieš. Atmesta. D pake... kompromisas. Elektroninis balsavimas pradedamas. Balsuosime dėl dviejų dalių. Pirmiausia, dėl pirmos dalies. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Ačiū, priimta. Balsuojame dėl antros dalies šio kompromiso. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. Pereisime prie Tai jau po fakto balsavome. Ne, klausimas nebuvo aiškus, ar mes balsavome dėl antros dalies ar dėl 77 pakeitimo. Pirmininkė, gal galite pakartoti. Kažkaip aš nespėjau sekti sąrašo. Pone E, parlamento nariai labai inteligentiškas e, suformulavimas. Tikriausiai žinote, kad buvo balsuojama elektroniniu būdu. Kai elektroniniu būdu balsuojama, tai balsuojama dėl kompromisinių pasiūlymų. Labai ačiū. Periname prie 77 pakeitimo. Kas už? Prieš. Atmesta. 78. Kas už? prieš atmesta. 79 už prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu dėl 79 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 80 pakeitimas kas už? Priimta. 81 už

Atmesta. 89 už. Prieš. Atmesta. 91 už. Prieš. Atmesta. 86. Vis dėlto pasitikrinkime dėl 91 pakeitimo elektroninis balsavimas pradedamas. Ačiū, balsavimas baigiamas. Atmestas. Nedidelė balsų persvara. 86 pakeitimas už. Prieš. Priimta. Pasitikrinkime. Ne. 88 pakeitimas už. Prieš. Atmesta. 90 už. Prieš. Priimta. 92 už. Prieš. Atmesta. E kompromisas, elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Ačiū, priimta. 101 pakeitimas už, prieš, atmesta. 103 už, prieš, atmesta. F kompromisas už. Atleiskite, Elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimtas kompromisas. 114 pakeitimas už. Priimta. G kompromisas. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ačiū. Balsavimas baigiamas. Priimtas. 125 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. 126 pakeitimas už. Prieš. Atmesta. 128 pakeitimas už. Pirmininkas atsiprašo. 127 pono Tarabelos pakeitimas. Kas už? Priimta. Žinojau, kad bus priimtas. 128 Egnių. Kas už? Priimta. 129 už. Priimta. 130 už. Prieš. Atmesta. Pasitikrinkime. Balsavimas dėl 130 pakeitimo pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Žodinis pakeitimas paties biudžeto komiteto pirmininko. Gal galima kreiptis į Jūs dėl komentaro. Iš tikrųjų, tai pakeitimas, kuris teikiamas asmeniniu pagrindu ir jo tikslas pabrėžti, kad e, būtų gerai sukurti draudimo fondą, e, kuriuo galima būtų pasinaudoti labai pradėjus įruoti kainoms, nes kainos e, krenta ir jeigu gamintojai raginami mažinti gamybos apimtis, E, galima būtų to pasinaudoti, kad ne, nebūtų būtinybės visiškai atsisakyti gamybos ir taip pat užtikrinti paklausos ir pasiūlos subalansavimą ir tai būtų 131 e, pakeitimas. Dėkujame, pan posel. Ačiū. E, kolega buvo buvęs finansų ministras Prancūzijos vyriausybėje. E, taigi balsuosime dėl pirmosios pakeitimo dalies. Kas už? Kas už? Ačiū, priimta. Antra dalis. Kas už? Ne, vis dėlto čia buvo tik viena dalis, pakeitimui pritarta. Balsuosime dėl e, viso pranešimo su pakeitimais. Elektroninis balsavimas pradedamas dėl nuomonės. Balsavimas baigiamas. Labai ačiū. Ši nuomonė patvirtinta. Noriu pasveikinti ir nuomonės referentą džiugu, kad nuomonės turiniui ir pakeitimams buvo pritarta. Ar nuomonės referentas dar norėtų pasisakyti? Ne? Noriu prisidėti prie pirmininko padėkos žodžių. Manau, kad tai puikus komandinio darbo pavyzdys. Mes dirbome iš vien, iš vien balsavome, dabar galime eiti toliau į biudžeto komitetą ir tikiuosi, kad mums pavyks įtikinti kolegas biudžeto komitete. Jei tai pavyks, tai iš ties um, stiprinsime pasitikėjimą ne tik ES e, žemės ūkio politiką, tačiau ypač šiuo sunkiu laikmečiu ir pačią ES. Turint omenyje e, biudžeto situaciją, e, tiesiog paremsime savo ūkininkus. Įvairių susitikimų metu, ypač kalbantis su biudžeto komiteto kolegomis, aš jaučiu tą vienybę, tačiau turėtume pasistengti įtikinti ir kitus kolegas. Ir kitas darbo atvarkės punktas - 2017 m. biudžetas įgaliojimai susijęs su trišaliu dialogu. Nuomonės referentas vėl ponas Jaras. Ar norėtumėte dar pasisakyti dėl šio balsavimo? Žodis jums. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti visiems e, šešėliniams pranešėjams. 48 pakeitimai buvo pateikti. Mes vėl sutarėme laikytis turinio, parengėme penkis kompromisinius pakeitimus. Uh, Turiu pasakyti tai, kad paprastai dėrybos dėl žemės ūkio biudžeto turi būti pavyzdinės, nes mums pavyko pasiekti daug svarbių dalykų, tų pačių, kuriuo, kuriuos pasiekėme uh, kai buvo diskutuojama dėl 2016 metų biudžeto. Taigi mes savo pažadus ūkininkams e, galime ištesėti. Ir 2017 metais aš tikiuosi, kad e, pavyks e, sulaukti šios nuomonės pritarimo. Ir manau, kad mūsų žemdirbiams tai bus puikus ženklas. Ačiū. Aš tikiuosi, kad tos pavyzdinės iniciatyvos ir toliau tęsis ir mes sieksime ir toliau žvaigždžių. Dėl A kompromiso pirmiausia balsuosime. Elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimtas. Vienuoliktas pakeitimas, kas už. Atleiskite. B kompromisas. Elektroninis balsavimas dėl B kompromiso pradedamas. Priimta. Dabar pereikime prie 11 pakeitimo. Kas už? Prieš. Atmesta. 12 pakeitimas už. Priimtas. 13 pakeitimas už, prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ačiū, balsavimas baigiamas. Atmesta. 14 pakeitimas, kas už. Prieš. Atmestas. 15 pakeitimas. Ne, pasitikrinkime dėl 14 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Ačiū, balsavimas veikiamas. Atmesta. Nedidelė balsų persvara. 15 pakeitimas, kas už. Ačiū, priimta. C. Kompromisas. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ačiū, balsavimas baigiamas. Priimta. 20 pakeitimas, kas už. Prieš. Atmesta. 21 pakeitimas už. Prieš. Atmesta. D kompromisas. Elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 27 pakeitimas, kas už prieš atmesta. 29 pakeitimas už prieš atmesta. 31 pakeitimas už prieš atmesta. 30 pakeitimas už prieš atmesta. 32 pakeitimas už prieš atmesta. 33 pakeitimas už prieš atmesta. 34 pakeitimas už, prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu dėl 34 pakeitimo. Elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta. 35 pakeitimas. Už, prieš, atmesta. 37 pakeitimas už, prieš, atmesta. 36 pakeitimas už. Priimtas. 38 pakeitimas už. Prieš. Patikrinkime. Balsavimas dėl 38 pakeitimo pradedamas. Baigiamas. Atmesta. 39 pakeitimas už. Prieš. Atmesta. 40 pakeitimas už prieš atmesta. E kompromisas. Elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 45 pakeitimas už, prieš, atmesta. 46 už, prieš, atmesta. 47 pakeitimas už, prieš, atmesta. 48 pakeitimas už, prieš, atmesta. Balsuosime dėl visos nuomonės su pakeitimais. Elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ačiū. Nuomonė dėl 17 metų biudžeto priimta. Sveikinu visus prisidėjusius. Ar ponas Jaras nori dar pasisakyti? Ne, tačiau matau, kad jis labai patenkintas. Tik norėjau padėkoti. Ačiū. Puikus bendradarbiavimas kelia apetitą daryti gerus darbus ir toliau. Taigi dar kartą Ačiū kolegiams ir kolegoms šešėliniams pranešėjams taip pat. Pone kolega, e, linkiu, kad e, tą patį pasakytumėte ir kai bus baigiamos diskusijos dėl 2018 metų biudžeto. Ačiū. Pereisime prie dar vieno balsavimo. E, Heren Garcia pranešimas. E, pone, jūs tikriausiai geriau pristatysite tą pranešimą nei aš. Pues muchas gracias. Eh, bueno, seré, seré super breve. Solamente para decir... Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Šis nuomonės projektas, kurį rengėme, e, norėčiau padėkoti visiems kolegams už patiktus pakeitimus, už pasiūlymus, taip pat už konstruktyvų bendradarbiavimą e, su visomis frakcijomis. O balsuojant šiandien e, dėl visų kompromisų turime padaryti viską, kad e, būtų galima dėl šio pranešimo balsuoti INTA komitete. Tikrai būtų gerai, kad į pozityviai balsuotume. Tai konkreti nuomonė šiuo visiems rūpimu klausimu ir 108 pono būdos pakeitimas e, at, atšauktas. Ačiū, dėkoju. Iš ties, e, e, tai tam tikra problema. Nežinau, kai, kodėl kai kurie komitetai atsijima savo pastabas dėl turinio. Aš laikausi tos nuomonės, kad reikėtų mielai priimti kitų komitetų pastabas dėl mūsų komiteto rengiamo pranešimo, nes tai jokių būdų nesusilpina komiteto pranešimo. Priešingų atveju yra įterpiamas svarbios pastabos, juo labiau, kad žinome ir tai rodo ir praktika, jog dabar uh, ta bendroji žemės ūkio politika turi būti susijusi ir su vidaus politika, su kitomis politikos sritimis, e, nes iššūkiai dabar pakitę. Turime iššūkių už ES ribų ir manau, kad mes visi turime dirbti iš vien, rengdami naudingą nuomonę. Noriu atsiprašyti, kad tiek ilgai pasisakiau. O dabar balsuosime dėl pirmojo kompromiso. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Tryliktas pakeitimas turiu pasakyti, kad su, su paskutiniu sakiniu, kas už 13 pakeitimą prieš atmestą. Ketvirtas pakeitimas, kas už prieš atmestą. Penktas pakeitimas už priimta. Devynioliktas už priimta. Dvidešimt ketvirtas pakeitimas už priimta. Dvidešimt penktas už priimta priimta 26 už, priimta 27 už, prieš, atmestas 35 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta 31 pakeitimas, kas už, priimta 34 už, priimta 18 už, priimta priimta 33 už prieš pasitikrinkime. Tikriausia atmestas, tačiau neaišku. 33 pakeitimas, elektroninis balsavimas, dėl jo pradedamas. Baigiamas. Atmesta, tačiau iš ties nedidelė balsų persvara. Antras kompromisas. Elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 43 pakeitimas už. Atleiskite. Žodis jums. Tiene el mismo problema que yo. Se nos apaga constantemente. Ta pati problema, nes vert vertimas visą laiką dinksta. Nežinau, kažkodėl tai nusimuša ar tik mano ausinėse, ar tik e, mano, nes aš vis girdžiu vertimą į, į lenkų kalbą, kaip ir dabar. Ar, ir tada dinksta vertimas į mano kalbą. Ponas Erdos irgi susiduria su tą pačią problemą. Tai tikriausiai tik tai mums aktualu. E, išsijungia mm, aparatas, galbūt reikia persėsti kitur. Atisėte apaga, verda? Tau irgi taip pat išsijungia, ar ne? Vienos. Keičiamės. <laughs> Pirmininkas kalba be mikrofono. Mikro. <laughs> Może trzeba będzie. E, gal išties persėsite į kitą vietą. 43 pakeitimas už atmestą.

O taip, 51 atkrenta, nes buvo priimtas 50. 113 irgi ne atkrenta. 52 pakeitimas kas už? Prieš. Atkrenta. Atmestas. 55 už. Priimta. 57 už. Priimta. Trečias kompromisas elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 71 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. 73 už. Priimta. 74 už. Priimta. 36. A, taip pat krenta Ketvirtas kompromisas, elektroninis balsavimas dėl jo pradedamas. Balsavimas baigiamas, priimtas vienbalsiai šis kompromisas. 90 pakeitimas už, priimta. 92 pakeitimas prie už, priimtas. 93 už prieš atmesta. 94 už prieš atmesta. 97 už priimta. Penktas kompromisas, elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 99 pakeitimas. Kas už? Ačiū, priimta. 108 atsiimtas. Šeštas kompromisas. Elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. Kompromisas priimtas 118 pakeitimas, kas už priimta. 123 už prieš. Atmesta, tačiau pasitikrinkime dėl 123 pakeitimo elektroninis balsavimas. Pradedamas. 1, 2, 3. Baigiamas. O priimta vieno balso persvaro.

Ten su tuo viskas buvo gerai. 131 pakeitimas kas už. Bauda pakeitimas kas už. Prieš. Atmesta, tačiau pasitikrinkime. Patikrinkime. 131 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 132 pakeitimas kas už. Priimta. 115 pakeitimas atkrenta. 133, kas už priimta. 134 už prieš atmestas. 135 pranešėjo, kas už priimta. 23 ne, ne. Balsuojame dėl e, visos nuomonės su pakeitimais. Elektroninis balsavimas pradedamas baigiamas. Priimta. Pone nuomonės referentė, prašau žodžio, prašau. Ačiū. Na, jau anksčiau dėkojau kolegams už nedarbiavimą, už konstruktyvų nusiteikimą ir tikimės, kad inte e, pone Ticijana e, Begi e, dirbanti. E, rengiantį pranešimą įdą komitete sėkmingai toliau dirbs. Noriu paprašy, padėkoti Jums, kad taip greitai baigime balsavimą. Perėsime prie kito darbo atvarkės punkto, šeštojo. Šis darbo atvarkės punktas susijęs su esmine problema Tai yra kainų sviravimo, žemės ūkio rinkose mažinimo priemonės. Ir e, ponė Delahai yra šio pranešimo pranešėja. Noriu paprašyti jos e, pristatyti šį pranešimą ir suteiksiu Jums žodį. E, Ačiū, ponė pirmininkė, meli kolegos. E, mėly šešėliniai pranešiai, norėčiau pristatyti kontekstą, kaip tikriausiai žinote, e, kainų kintamumo poveikis žemės ūkio rinkoms e, mūsų neramina klausimas, nelabantis jau ilgą laiką ir dėje ypač krizės laikotarpiu, nei vienas žemės ūkio sektorius tų pasiekmių neišvengė. Pone Pirmininkė, kai kalbame apie, prekybo, kalbame apie prekybos sutartis, galime taip pat kalbėti ir apie mm, diplomatiją, politiką trečiųjų šalių atžvilgių, ypač Rusijos embargo, dėl kurio uh, kenčia uh, Europos ūkininkai. Mm, į mūsų Europos parlamento narius kreipėsi ūkio sektoriaus atstovai, prašydami, kad priimtume sprendimus dėl šio kainų kintamumo klausimo. Ir būtent apie tai e, šiandien ir kalbame, svarstydami tolesnę BŽUP politiką. E, keletas e, savaičių dirbau su kolegomis, bei taip pat su specialistais e, Europos parlamente, e, kad parengčiau galutinį pranešimo projekto pasiūlymą. Kad suvoktume, apie ką kalbame, e, surengėme net keletą renginių šiai temai aptarti ir noriu padėkoti tiems, e, kurie dalyvavote, ypač konferencijoje, kuri įvyko praėjusį mėnesį Strasbūre kurioje dalyvavo profesorius Šalma, jis yra tarptautinių rinkų ir žemės ūkio klausimų specialistas. Ta, tai buvo proga mums visiems uh, užduoti akademikams mums rūpinčius klausimus šią temą. Uh, Uh, už keletą dienų bus dar vienas renginys, taip pat čia Strasbūrė dar viena konferencija, kurioje dalyvaus kiti ekspertai, tarp jų ir generalinio žemės ūkio direktorato atstovai bei buvę Amerikos žemės ūkio departamento e, darbuotojai ir atstovai. Ir aš tikiuosi, kad e, sulauksime taip pat gausiai jūsų kaip ir praėjusiame renginyje. Uh, Na, taigi, norėčiau pristatyti pranešimą, priminus kai kuriuos dalykus. Priminsiu, koks yra šio pranešimo tikslas. E, įvertinti dabartinę padėtį e, su kainų kintamumu ir m, iškelti e, ilgalaikius tikslus bei suformuluoti konkrečius pasiūlymus kad e, dirbtume kiek įmanoma veiksmingiau ir nusiųstume labai aiškę žinę. E, pranešime kalbama tik tai konkrečiai apie kainų sviravimus, nebus kalbama apie krizės, tokius klausimus kaip krizės valdymas arba e, žemas kainų ligmuo bei kainų formavimus rinkose trys pasiūlymai teikiami šiame pranešime, pranešime yra siūlymas stiprinti tiekimo grandinių struktūrą, E, ir raginant ūkininkus organizuotis, taip pat e, skirti e, priemonės tokias kaip draudimo galimybė bei tarpusavę pagalbos fondų galimybė. Ir trečias pasiūlymas - didinti rinkų skaidrumą, steigiant kainų stebėsinos centrus. Ir noriu priminti, kad didžiojo dvidešimtuko susitikime buvo pasiūlyta kurti SIMA sistemą pasauliniu mastu metu. Galiausiai tikiuosi, kad e, šis pranešimas bus tikrai tiksliai iškiženė siunčiama Europos ūkininkams, kad tai parodytume, kad Europa nėra jų priešas, kaip daugelis jų atrodo šiandien mano, bet kad mums iš tikrųjų iš esmės e, rūpi rasti veiksmingiausiai manomą sprendimą. Aš dabar lauksiu jūsų pasisakymų ir komentarų dėl šio pranešimo ir jūsų pakeitimų. Ir aš tikiuosi, kad dirbdami drauge parengsime kokybišką dokumentą aktualų Europai, kuri išgyvena išgyvena tikrai sudėtingą krizę. Taip pat norėčiau priminti numatytą darbų tvarkaraštį atinančiomis savaitėmis. E, birželio 8 data už poros dienų, tai, tai, tai diena, kuomet vyks renginys, konferencija, kuriame dalyvaus kurioje dalyvaus Junktinių valstybių departamento darbuotojai bei direktorato darbuotojai pat e, Mes tikimės balsuoti dėl šio pranešimo lapkričio 8, o plenarnėme posėdėje e, gruodžio mėnesio sesijoje. Tai tiek, pirmininkė, bandžiau galbėti kiek manoma glaušiau ir trumpiau. Dziękuję za prowadzenie. Ačiū už pristatymą. Būtų gerai, kad jūsų svarstymai jau būtų įtraukti į šį priemonių planą. Taip pat būtų gerai, kad jūsų apmąstymai rastų pragmatinį požiūrį. Dabar pradėsime diskusijas. Pirmiausia, ponas Kaputo. Grazie. Eh, grazie, Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjai už pastabas ir patį pranešimą. Jis iš tikrųjų labai svarbus. Ji pati, aišku, tai pabrėžė. Jis atveria kelią, kaip galima būtų situaciją pagerinti. Na, o jeigu tinkamai atsižvelgsime į pakeitimus, tai dar labiau situaciją galėsime pagerinti. Taigi, dėl kelių dalykų. Visų pirma, dėl rizikos valdymo priemonių ir konkrečiai dėl draudimo ir savitarpio pagalbos fondų. Manyčiau, kad formuluotės čia, ypač kalbant apie savitarpio pagalbos fondus, reikia tiksliau išsireikšti. Mums reikia tokių fondų, kad galima būtų apsaugoti juos ir garantuoti jiems pajamas. Vadinasi, reikia atsižvelgti į įvairiausius veiksnius, kurie daro poveikį ūkininko ūkiui. Tai taip pat apima ir tam tikras rinkos stabilizavimo priemonės. Italijoje, Belgijoje jos yra jau išbandytos ir pasiteisinusios ir galėtų būti naudojamos visoje Europoje, siekiant stabilizuoti ūkininkų pajamas. Tai vienintelis būdas užtikrinti apsaugą ir kompensuoti galimą riziką. Toliau e, pranešėja mini ir anticiklinės priemonės, bet nutarė čia nesigilinti ir e, pernelyg neišsiplėsti. Galbūt pernelyg griežtas požiūris, nes galvojant apie ateities kainas, žemės ūkio sektoriuje, jos ir toliau svyruos, bus mažos ir čia mums reikia aktyvių priemonių, uh, užsimti prevenciją ir, tiesą sakant, susitelkti, būtent susitelkti į anticiklinės priemonės. Tai būtų tikrai labai pravartu. Nereikėtų tos galimybės taip laisvai imti ir atmesti. Toliau, daug kalbama apie novatoriškas finansavimo priemonės. E, tiesą sakant, apie tai kalbėjo ir komisaras Hoganas. Sakysime, parama iš Europos investicijų banko pusės tai nėra net paminėta pranešime. Tuo tarpu aš galvočiau, kad reikėtų akcentuoti tos institucijos, investicijų banko vaidmenį. Turėtume paminėti bet kokias priemonės, kurios prisidėtų prie padėties pagerinimo. Reikia mums tam tikrų priemonių, kurios atsvertų kainų sviravimą, galėtų tam pasipriešinti ir anticiklinės priemonės iš tikrųjų čia galėtų prisidėti. Žinoma, per kelias būsimas savaitės mes tenksimės rasti sprendimą dėl pranešimo teksto. E, daug e, rodiklių sudarys e, kainą, tačiau tikrai viską reikia aptarti. Aš sutikčiau ir suprantu, kokia jūsų intencija, norite daugiau skaidrumo. Dabar uh, e, Sajel. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, uh, dit. Dėkuoju, pirmininkė. ši diskusija artimai susijusi su ta, kuri šiuo metu vyksta plenarinio posėdžio salėje. Didelė dalim sutinku su pranešėjos mintimis, kalbant apie konkurencijos įstatymus, tačiau reikėtų truputį daugiau pagalvoti, kai kalbame apie kainų problemas ir kai apie tai diskutuojame Olandijos parlamente, tai pagrindinis rezultatas tos diskusijos, kad nėra atitinkamų teisės aktų. Tas sakoma, e, ūkininkui ir tiesiog jį žaidžia, kaip galima galvoti apie kainų stabilumą, jeigu nėra tai užtikrinančių įstatymų. Toliau kooperatyvai. E, kooperatyvose turime kažkokį e, valdovą, kuris visų pirma galvoja apie pelną, bet mes matome, kad sandoriuose labai didelė kainos dalis atitenka perdirbėjai. Turime užtikrinti, kad sąžininga dalis atitektų ūkininkui. Na ir pagaliau Rusijos embargas. Ar komisija čia iš tikrųjų ką nors daro? Gal ir patys galėtume čia daugiau padirbėti? Eksporto sertifikatai galėtų būti vienas iš sprendimų. Aš manau, kad nemažai galima būtų pasiekti, jeigu mes patys kažką imtume ir pradėtume daryti. Ponas Mazu. Merci, prezident. Panas Vazo, ačiū pirmininkė. BŽUP reforma, kaip žinote, įstūmė e, Prancūzijos žemės ūkį į spekuliavimo e, uždarą grandinę ir nebeįmanoma prognozuoti artimiausios trukmės e, tendencijų, prarandami ūkiai, daugybė bankrotų. Mes norime apsirūpinti E, maisto produktais ir tai žinoma plėsti eksporto rinkas. Manome, kad reikia iš nuojo relokalizuoti gamybą, bet e, bandymai apriboti importą, e, kai mums trukdo. Mane tikrai nustebino kolegės dėlėjai pasiūlymas, nes aš nustebau dėl to, kad e, priimami siūlymai, e, e, teikiami siūlymai, kuriuos teikia taip vadinami netikrieji dešinieji. Jūs palaikote BŽUP, Europos BŽUP, taip pat palaikėte TAFTA sutartį bei kitas tarptautinės sutartys, kurių tikslas liberalizuoti e, pasaulio žemės ūkio produktų rinkas. Taip, ponė Dėlai, jūs pasisakėte e, ir už sutartį su Australija ir Naujaja Zelandija. E, nes darybos prasidės ir dėl to mūsų pieno produktų padėtis taps dar sudėtingesnė. Kainų kintamumas bei liberalių taisyklių įvedinėjimas. Ne, kainus, jeigu norite kovoti su kainų sviravimu, reikia daugiau. Taip pat reikia kovoti su spekuliavimu žemės ūkio kainomis ir garantuoti minimales kainas. Pan poseł Ferrand. Ponas Ferran. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat aš, e, kalbėdamas apie šį pranešimą, manau, kad žemės ūkio produktų kainų liberalizavimas e, taip pat e, pastarųjų trijų dešimtmečių priemonės padarė poveikį žemės ūkio rinkoms. E, Idėja joms tenka e, paklusti rinkos, e, rinkos svyravimams jos arba kyla arba krinta. Pone Dėlėje rengė šį pranešimą keletą savaičių, tačiau pone Dėlėje aš kitą aš laikausi kitos nuomonės. Aš manau, kad e, aš pasigendu pranešime e, perspėjimų apie tikrai sudėtingą pirminių žaliavų rinkos padėtį. Ir aš manau, kad nėra, jo, jo, nė, nėra jokių galimybių e, pagerinti ka, kainų situaciją, kad tai yra uždaras ratas. E, Pone Dėlėje, jūsų tekste nieko nesiūloma, kad būtų pagerintas ūkininkų gyvenimas. Ar tikrai normalu, kad šiandien e, galiojant BŽUP politikai, kurioms šalims trūksta lėšų žemės ūkiui? Ir mes esame pasirengę parengti pranešimą ir įrodyti, kad yra priemonių, egzistuoja priemonių, kurių pagalba galima būtų pagerinti ūkininkų situaciją. Pan poseł Andriu, ale już nie polemizujcie między sobą. Bet be polemikos dabar panas Andriu. Oui, merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia kalbame, svarstame tikrai labai svarbę temą, ponė pirmininkė. Pone Dėlai pristatė savo pranešimą, ji kalba apie, mes kalbame apie žemės ūkio sektoriaus ateitį. Norėčiau padėkoti pranešėjai už visą jos nuveiktą darbą ir už jos pasirinktą metodą, kurio pagalba mes galėjome, kurio dėka mes turėjome, galėjome dalyvauti vairiuose renginiuose, konferencijose. Ir iš tikrųjų e, padėtis šiame sektorėje tikrai nėra lengva, e, tiesa nėra maloni Ir e, manau, kad jūsų siūlymų mes teiksime pakeitimus, kad patobulintume šį pamatinį bazinį tekstą e, tais klausimais, šiais klausimais, kurie aktualūs dabar ir po 2000, bus aktualūs po 2020-ųjų. Turiu porą bendrų pastebėjimų. Sakyčiau, kad jūsų pranešimo pasiūlyme iš, esmi, iš, iš dalies tik tai bandoma spręsti pasaulinių žemės ūkio rinkų, e, produktų rinkų situacija, bet egzistuoja ir Europos rinkos, nacionalinės rinkos, kurių reikia nepamiršti, bei vietos rinkos, kurios, kuriuose taip pat tas kainų sviravimas pasireiškia reikia priemonių, kurių pagalba galima būtų kovoti su to kainų kintamumu, kuris ne tik tarptautiniu mastu, bet, reikia, bet priemonių, reikia, priemonių reikia daugiau. Taip pat reikia plačių, tai aptarta pranešime. Ir bendrai kalbėti apie žemės ūkio visus sektorius ir apie bendrus kintamumą e, sąlygojančius veiksnius. Jūs kalbate apie kovą su kainų kintamumu, kalbėdama vien tik tai apie ūkius. Aš suprantu tai, bet ir bet tik privačiomis lėšomis, bet manau, kad kainos e, gali būti įtakojamos ir pasitakus intervencinės e, priemonės, bei taip pat taikant mišrę sistemą. Manau, kad čia mes pranešime turime kalbėti visas galimas priemonės ir požiūris, ypač, pavyzdžiui, kalbant apie pieno sektorių. E, Jūs taip pat minite kai kuriuos mūsų konkurentus kitose pasaulio vietose. Ir kalbame apie viešąją, kalbate apie viešąją žemės ūkio politiką. Negalime apsiriboti vien tik tai rinkų politiką ir, ir, ir tik tai per ją bandyti reguliuoti situaciją žemės ūkio sektorijoje. Jūs pateikite tris pasiūlymus. Iš principo aš uh, nes, nesu prieš bandymą įtakoti privačiamis priemonėmis, bei aš už ūkininkų organizacijas, bet aš noriu paklausti, kokiu mastu, ar mums tikrai pakaks tokio požiūrio, tokių pasiūlymų. Pavyzdžiui, e, gamintojo organizacijos e, e, apie jas kalbama kai kuriuose sutarties straip, straipsniuose, bet manau, kad čia turime dar aptarti struktūrinius klausimus. Toliau dėl e, draudimo fondo ir tarpusavio pagalbos fondų kūrimo. E, kūrimo. Tai nebūtinai yra veiksminga priemonė, nes kai kuriais atvejais, kai, kurio, kai kuriuose sektoriuose tie fondai neegzistuoja. Pavyzdžiui, vienininkystės sektoriuje. Uh, ūkininkai neturi, tie, kurie dirba šiame sektoriuje, neturi galimybės naudotis tomis priemonėmis. Todėl mes norime praturtinti šį pranešimą ir iš esmės bandyti atsakyti klausimą, kas yra kainų kintamumas. Kalbėjote su tokiu užsidegimu, kad nežinau, kaip nutraukti jūs dabar kolegijai žodis. Dėkui, pirmininkė. E, Iš tikrųjų, matome, kad Europos Sąjungos rinkose atsisakoma rinkos valdymo priemonių, bet jeigu galvojame apie to poveikį po 2013 metų BŽUP, jeigu lyginsime taip pat su tomis struktūromis, kurios egzistuoja JAV, tai pamatysime, kad čia yra daug trūkumų ir netitikimų. Taip čia kalbama apie įvairias priemonės tokias kaip draudimo fondai ir taip toliau. Į, į tai iš tikrųjų reikia atsižvelgti, atsižvelgti į riziką, formuojant e, ateities žemės ūkio politiką, bet tą reikia daryti veiksmingai. Ir reikia, kad visas naujos siūlomas priemonės atitiktų tai, kas jau yra naudojama valstybėse narėse. Kalbama taip pat apie tam tikrą koncentraciją, apie gamintojų tarpusavio būrimasi. Tai e, yra labai gerai, bet mes turime skatinti, skleisti tam tikrus modelius, kurie galbūt jau egzistuoja, ypač maisto e, tiekimo grandinėje. Ir galvoti ne apie pirmąją grandį toje grandinėje, bet reikia atsižvelgti į visą tos grandinės ilgį. Skaidrumas iš tikrųjų, to reikia, kainų stebėsnos reikia, pieno sektorėje, bet taip pat ir kitur. Reikia apie tai mąstyti, pavyzdžiui, galvoti apie vaisių sektorių ir galbūt daržovių sektorių. Taigi tokios kainų stebėsinos institucijos galėtų pradėti veikti ir kitose sektoriuose. Ypač matant, kad kainos labai sviruoja, yra lakios. Reikia taip pat ir tam tikros ankstyvo įspėjimo sistemos, kuri leistų nuspėti kainų lakumą ateityje. Visą tai reikia turėti galvoje. Dėkui. Labai ačiū. Visą tai, kas šiandien kalbama, tai yra žinoma, nes mm, mes gal žinome, kad buvo tikėtasi, jog problema pati išsispręs ir kartais ankstyvesnė intervencija, nors ir daugiau kainuoja, tačiau yra veiksmingesnė. Dabar tarabelai žodis. Oui, Atsiprašau, ponia pirmininkė, jūs tikriausiai tai manėte, kad aš irgi daug kalbėsiu e, apie nacionalinę politiką, bet aš ne prancūzas. E, Pone Dėlai kalbėjo apie ekspertus, kurie buvo atvykę į parlamentą. E, profesorius Šalme nebus tas žmogus, kuris išspręs kainų kintamumo klausimą, nes jis yra ultraliberalių pažiūrių, jis, pavyzdžiui, siūlo parduoti plotus ar dar kokiu nors priemonių imtis. Ekspertai, kurie kalbės šią savaitę, panašus. Anijotis buvo atvykęs žemės uh, ūkio komitetą, tai yra tikrai radikalių pažiūrių at, m, žmogus, o kitas atstovas tai gina TTIP e, partneris, partnerystė. Taip pat dar bus specialistai, kurie atstovaus e, Think Tank Europa organizaciją. Neaišku, ką jie atstovaus iš tikrųjų. Uh, E, reikia kalbėti apie problemas, kokios jos egzistuoja. Ir tai savo iniciatyva rengiamas pranešimas, bet kalbant apie kainų kintamumą, mes norime užtikrinti, kad e, būtų užtikrintos pajamos ir kad, kaino, kad būtų mokamos tik, tikros realios kainos už uh, produktus. E, Pone Dėlagė savo, kad nereikia e, kalbėti apie žemas kainas, bet galbūt mes nusiūsime neteisingą žinę ūkininkams, e, jeigu mes kalbėsime tik tai apie kainų kintamumą ir nekalbėsime apie tikrai labai žemas kainas, nukritusias kainas. Tikriausiai jūs, kai, kai, kai, kai kurios nuostatos, kai kurios nuostatoms jūs įkvėpė tas profesorius. Tai, kas šiandien egzistuoja, nėra norma, nėra normali situacija. E, yra gerų nuostatų, pavyzdžiui, antras punktas, e, kur kalbama apie mm, galimybę pasinaudoti viešaisiais fondais, jūs tai akcentuojate, e, tiekimo grandinės stiprinimas. To nepakanka. Tai akivaizdu. Mes tik tai bandome paremti E, ūkininkus, kitų svarbių santykėje su kitais svarbiais veikiais, bet rinkoje neįmanoma visko sureguliuoti. Antra, priemonės rizikai valdyti. Taip, draudimas yra kelias, e, tai yra draudimo viena, vienas iš elementų, tai nebus vienintelis draudimas, tikrai verta panagrinėti. Kainų stebėsenos, kainų observatorijos. Na, tai, tai institucija, kuri užsima tik stebėjimu ir viskas apsiribuoja tuo. Nereikia kainų stebėti, mes žinome, kad jos yra netinkamos. Ir šešėlinių pranešėjų dėka, visų čia esančių kolegų dėka, e, man atrodo, kad dauguma jų sieks, kad tas e, pranešimas taptų sprendimo embrionu. Bet e, kad krizė egzistuoja ūkininkinti ir taip žinoma, mums reikia pasiūlyti sprendimus. Ir būtent todėl, ne, jeigu šis pranešimas bus paremtas tų ekspertų e, siūlymais, kurių išmintimi aš abejoju, na, Todėl tikiuosi, kad mums pavyks pa, jį pagerinti kompromisų ir pakeitimų dėka. Dėkoju. Norėčiau siūlyti jums prie kavos aptarti visas čia iškeltas problemas. E, mūsų pareigagi dirbti kartu ir derinti savo pozicijas. E, Agribela dabar. Gracias, presidente. Eh, bueno, estamos en un... Ačiū, ponė pirmininkė. Mano kolegos jau minėjo įvairių minčių ir tiesą sakant, labai panašių minčių dabar plenarnių posėdžių salėje yra išsakoma. Eina kalba apie kainų sviravimą, apie tiekimo grandinę struktūrą ir taip toliau. Aš vis tik pritarčiau kolegai Tarabelai, kad e, kol kas e, Per mažai yra daroma. Turime kainų lakumą, e, ūkininkams tai daro labai neigiamą įtaką. Esame atsisakę tam tikrų anksčiau buvusių priemonių ir dabar matome, ir dabar matome pasiekmes. Ūkininkai atsidūrė rinkos valioje ir turi paklusti rinkos užgaidoms. Nemanau, kad sprendimą reikėtų ieškoti kažkieno geroje valioje. Šiame pranešime mes turime akcentuoti valdymo sistemas rinkoje. Atitinkamai pranešime apie tai aiškiai kalbama reikia atsižvelgti ir į e, sektorių nevienodumą ir specifiką. Tikrovė rodo, kad e, derinimasis prie rinkos užgaidų tiesiog neveikia, nefunkcionuoja. Taip reikia galvoti taip pat ir apie importo įtaką, tas importas tampa vidaus rinkos dalimi. Nors šiame pranešime ir sprendžiama labai svarbių ES žemės ūkio problemų. Vis tik e, kai kurios dalykus reiktų labiau akcentuoti, griežčiau, griežčiau išdėstyti ir mano teiktini pakeitimai būtent to ir sieks. Pone Pilar. Dėkoju, pirmininkė. Aš manau, kad e, Ši diskusija tikrai yra pakankamai gyva ir įdomi ir demonstruoja, kad yra iš tikrųjų būtina tokį pranešimą parengti, kuris tinkamai atspindėtų tikrovę. Kainų sviravimas savo pergimtimi yra struktūrinis ir tai tokia rimta problema, kad būtina imtis veiksmų. Ir e, nepakanka taikyti vienkartinės ypatingas priemonės. To neužtenka. Ilgesnėje perspektyvoje tų struktūrinių problemų jos neišspręs. Mums reikia stabilaus sprendimo, nulatinio sprendimo, kuris apsaugotų mūsų ūkininkus. Skubos priemonės bet kuriuo atveju paprastai duoda vaisius per vėlai. Ir patys e, silpniausiai vis tiek jau būna nukentėję. Mums reikia supaprastintų priemonių. Daug kalbame apie supaprastinimą, bet e, užmirštame komisijai priminti, kad tą supaprastinimą būtina vis tik įgyvendinti praktikoje apsaugos nuostatos laisvos prekybos sutartyse, pavyzdžiui, turėtų būti privalomas. Per pereitą kadenciją matėme čia trūkumų ir tų apsaugos nuostatų nepakako spragoms užpildyti. Turime, aišku, skatinti ūkininkus e, elgtis versliškiau, E, imti į savo rankas daugelį dalykų ir tokiu būdu saugotis. Taip pat turime geriau mokyti jaunus ūkininkus, kad jie geriau susidorotų su tokiomis situacijomis. Taigi, geresnis mokymas. Kalbėjome taip pat apie investicijas. E, matome, kad yra tam tikras fragmentavimasis šioje srityje. Ir kad labai dažnai veiksmai, kurių imamasi, net neša norimų rezultatų. Ta krizė iš tikrųjų yra struktūrinė krizė ir to nedėlėtų pamiršti. Pone Kostinger dabar. Labai ačiū, ponia pirmininkė, jau labai daug kas buvo išsakyta šiandien, tačiau aš dar kartą noriu padėkoti pranešėjai Angelikai Delein. Manau, kad daugelis pasiūlymų eina tinkama linkme, turėtume jiems pritarti. Labai gerai ir teisinga yra tai, kad Europos investicijų banko priemonę reikėtų tinkamiau naudotis, reikėtų pažiūrėti, kur yra galimybė gauti paramą iš šio banko. Turėtume pasinaudoti visomis priemonėmis, jo labiau, kad žemės ūkiui parama taip pat turėtų būti teikiama kaip investicija. Turime galvoti apie tai, kad investicijų bankas galėtų investuoti ir į žemės ūkį. Manau, kad šio pranešimo mintis yra inovatyvios. Dažnai įvairių susitarimai būna tik mažis kompromisai. Manau, kad šį kartą Europos parlamentas galėtų reikalauti didesnių, ambicingesnių priemonių. Galėtume uh, ieškoti būdų, kaip skatinti inovacijas, startuolius, e, skatinti, gyvinti paskolų išdavimo rinką. Tokiu būdu pasiektume daugiau pranašumų žemės ūkiui. Taip pat galėtume ieškoti galimybių, kaip paremti e, žemės ūkio veiklą užsieimančius startuolius. Tai būtų naujos galimybės e, žemės ūkio rinkoms. Manau, kad mes e, mąstame dar labai konservatyviai, e, remiamės stereotipais, galvodami apie žemės ūkį ir žemės ūkio rinkas. Iš esmės galvoju, kad mūsų žvilgsnis turėtų krypti į jaunus žmonės, į naujas perspektyvas teikiamas jiems. Tai ir yra tikrasis atsakymas mūsų ateities politikos šūkiams atremti. Pone Hauslink. Ja, ich darf der Kollegin ganz herzlich. Ponas Hauslink. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai ir turiu pasakyti, kad vis dėlto minimų priemonių neužtenka. Uh, E, jau kalbėdami apie pieno rinkas, kalbėjome apie konkurencingumą, kalbėjome apie tai, kad dabar galiojančių konkurencijos priemonių nepakanka. E, daugelis organizacijų yra sudarytas kaip e, bendrijos, pavyzdžiui, pieno gamintojų bendryje. Ir jei pienininkas negali pasirinkti, iš kur pirkti pieną, tai ta konkurencijos teisė neveiks. Ji neveiks, jei bus stiprinama tik gamintojo pozicija. Manau, kad reikia kurti e, tinkamą teisinį pagrindą. Taip pat galvoju, kad šis pranešimas yra kaip konsensuso paieška. Taip, mes norime paskatinti dialogo atmosferą, uh, E, tačiau turiu pasakyti, kad tos e, konsensuso dialogo atmosferos nebeužtenka. E, turime spręsti skubius, gyvybiškai svarbus klausimus. Mano supratimu, šis pranešimas yra per silpnas atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Gamintojai e, turi turėti visai kitą teisinį pagrindą veikti. Bendroji žemės ūkio politika, jos reforma yra reikalingos, tačiau ar tikrai einame į tinkamą linkmę, e, bandydami apriboti rinkas, panaikiname jau cukraus rinkos reguliavimą. E, nežinau, ar reikėtų ir toliau kalbėti apie įvairių rinkų liberalizavimą, kalbant apie bendrą bendrosios žemės ūkio politikos reformą. Kalbant apie rizikos valdymo priemonės, taip, visi žodžiai skamba labai gražiai, tačiau reikia konkrečiau parašyti ir išaiškinti, ką, kas yra tie rinkos, tos rinkos ribojimo priemonės ir draudimo ir tarpusavio pagalbos fondai. 17 punkte reikėtų rašyti apie dinamiką ir investicijas kalbant apie kainų lakumą, aišku, jis mums kenkia. Ir tai yra bendra problema visose rinkose su kuria susiduria visi investuotojai. Aš manau, kad tikrai reikėtų papildyti pranešimą. Kalbant apie draudimus, nemanau, kad tai gali būti atsakas į viską. Aišku, galime apsidrausti nuo krušos ar e, lietaus, tačiau neapsidrausime nuo Putino ar nuo rinkų sviravimų. Aš manau, jog ta teikiama siūloma priemonė turi būti konkreti. Mums nebus įmanoma apsidrausti nuo rinkų sviravimo ateityje. Ir pagaliau kainų stebėsenos centras e, puiku, galime E, stebėti rinkas, tačiau iš to turi būti sukurta konkreti priemonė, konkretus mechanizmas, pagal kurį būtų galima intervenciškai reaguoti. Aš manau, kad reikalinga toliau šį pranešimą šlifuoti, susitarint dėl svarbiausių akcentų. Ačiū, Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-au spus foarte multe în această... Ačiū. Pirmininkė, šiandien šią temą jau labai daug pasakyta. E, svarstome jau, jau nuo pat mūsų komiteto veiklos pradžios. E, iš tikrųjų, reikia išsakyti savo mintis apie tai, ką daryti, kovojant su kainų svyravimais. E, mūsų ūkininkai, pavyzdžiui, pastaruoju metu Rumunijoje priversti pardavinėti savo karves e, ir už labai jokingą kainą. E, kaip mes elgiamės tokiais situacijomis? Labai dažnai kaip gaisrininkai jau kilus gaisrui, o reikėtų galvoti apie ilgesnę perspektyvoje, kad galėtume susidoroti su krizėmis, kurios mūsų galbūt tykojo. Reikia stiprinti ūkininkų galimybės burtis į organizacijas, į įvairias asociacijas. Esu lankėsi Prancūzijos, Belgijos ūkiuose. Aš mačiau, kad e, ūkininkai ten stengiasi didinti savo perdirbimo gebėjimus, kad nepriklausytų nuo išorės perdirbėjų. E, jeigu neišspręsim tų problemų, nieko nenuveiksime. Kalbame apie žemas kainas. Žemas kainų kainas lyginant su kuo. Turime kalbėti apie subalansuotas išlaidas. Koks bebūtų produktas, reikia galvoti apie jo pardavimo kainą. Ir aš manau, kad tik tai taip mes surasime būdų kovoti su kainų sviravimu. Dabar ponia Moji. Ačiū, ponia pirmininkė. matom, kad kai kalbama apie kainų lakumą, tai e, per pastarosius dešimt metų tai ko gero svarbiausia, didžiausia rizika iškylanti ūkininkams. Globalizavimas, e, Rusijos embargas, savame suprantama, irgi įtakoja ūkininkus ir e, rinkoje tai kelia dar didesnį netikrumą. Tačiau pernelyg daug remiamės trumpalaikių požiūrių pieno sektoriuje. Prieš porą savaičių girdėjome nusiskundimų, kad mūsų politika neveiksminga, kad ji pradės iš tikrųjų veikti tik tai 2020-aisiais. O ką daryti iki to laiko? kaip užpildyti tą spragą ūkininkams. E, ši krizė iš tikrųjų sukėlė labai didelių pasiekmių. Mums reikia rizikos valdymo priemonių, e, reikia horizontalių priemonių, kurios veiktų vienodai skirtingose valstybėse ir konkrečiai mums reikia užtikrinti, kad tie, kas gauna europinį finansavimą, ypač e, tam tikrose, tikrose ES vietovėse būtų tinkamai stebimi, stebimi, kad būtų aišku, e, kas su tais pinigais daroma. E, sukčiavimas, organizuotas nusikalstumumas dėja pasireiškia kai kuriuose tarkime, Italijos vietose pinigai nusėda visai ne tose kišenėse, kam jie skirti, ne ūkininkų kišenėse. Reikia sugriežtinti sebėseną. Dabar žodis ponui Des. Labai ačiū, pana pirmininkė. E, su didžiausiu susidomėjimu sakiau diskusijas, noriu padėkoti kolegijai Delahai. E, manau, kad dabar galime sutelkti jėgas ir pateikti kiekvieną savo pasiūlymų. Aš turiu pasakyti, kad mano amžius leidžia man kai ką pasakyti. Aš tikiuosi, kad Didžioji Britanija ir toliau e, liks Europos Sąjungoje. Aš turiu pasakyti, kad aš patyriau viską, apie ką šiandien jūs kalbate. E, patyriau tuos laikus, kai buvo nustatytos e, kainos, fiksuotos kainos, e, buvo milijonai tonų pieno, milijonai kilogramų sviesto pagaminti ir už juos buvo mokama. Manau, kad Šiandien buvo kalbėta apie pačius svarbiausius principus. Turime kalbėti apie tokį sprendimų rinkinį, kuris būtų naudingas. Kalbant apie e, tiekimo grandinių struktūrą, čia turime suremti pečius. E, man gaila, kad dabar e, samoningai trukdoma tiekimo grandinėms. Pavyzdžiui, Vokietijoje buvo sutarta pardavinėti vieną sūrio rūšį už 92 euro centus. Po šešių savaičių e, tas koncernas pardavinėja sūrį jau už 80 euro centų. Mes negalime sauliaisti leisti kad vyktų tokie dalykai rinkoje, todėl kad tam tikros įmonės užims rinkoje dominuojančią padėtį. Kitas pavyzdys - Vokietijoje buvo du tiekėjai tiekiantys vieną e, sūrio rušį ir viskas buvo gerai. Tada 800 tonų to paties sūrio pasiūlės pigus tiekėjas ir viskas, kainodara sužlugo. Turiu pasakyti, kad Vokietijoje e, tų tiekėjų yra daug ir nepaisant visų susitarimų, um, kainos labai sviruoja, reikia imtis konkrečių priemonių, kad tiekimo grandinių struktūra būtų stiprinama, kitaip susidursime su katastrofa. Taip pat reikalingos ir mokestinės priemonės. Prieš du metus buvo pasiektas geras susitarimas, e, tačiau po dviejų metų mokesčiai buvo perskaičiuoti ir dabar mes mokame pačius didžiausius mokesčius. Reikalinga uh, turėti tam tikrą perspektyvą, reikalingas kažkoks e, e, vidutinis dydis, į kurį galima orientuotis apmokestinant e, žemės ūkio produktus. Deja, ES lygmenių nėra tokių kompetencijų, pagal kurias būtų galima nustatyti kainas, tačiau aš manau, jog reikalinga kurti ir socialinę žemės ūkio politiką apie tai turime kalbėti. Apie tai buvo kalbėta tada, kai aš dar buvau visai mažas. Esama daug e, neteisybės. Kodėl, pavyzdžiui, Italijoje e, žemdirbiai, va, gau, vieni žemdirbiai gauna 60, o kitame regione 600 eurų paramą. Aš nežinau, ar um, situacija, pavyzdžiui, Prancūzija yra kitokia. Panašu, kad ne. Uh, yra išmokamos didelės sumos nebūtinai patiems skurdžiausiems ūkininkams. Manau, kad nacionaliniu lygmeniu taip pat būtų galima ieškoti tam tikrų priemonių. Vokietijoje perakamiausia knyga dabar yra e, kaip tapti veganu arba kaip rinktis veganų maistą. Jau e, milijar, milijonas žmonių Vokietijoje uh, maitinasi kaip e, veganai. Tačiau jei ir toliau ta veganizmo banga plis, tai mes to galėsime nebeauginti nei paukščių, nei gyvūnų, nes jei visi gyventojai, jei, 70, jei visi gyventojai maitinsis tik kaip veganai, tai 75 procentai visų um, dirvonų taps pievomis ir mums užteks maitintis tik tai žalia. Myślę, że... Manau, kad visą tai reikėtų prašyti kokioje nors knygelėje. Um. You, uh, first, about... Kai atvyks čia, čia ir išgirsti apie tai, kad o, žemės ūkio sektorius išgyvena krizę, išgirsti argumentus, apmastai juos, grįžti vėl, išgirsti tuos pačius argumentus apmastai tai ir dar kartą išklausai tuos pačius argumentus. Įdomu, kada pradėsime veikti. Galėjau pasakyti, ką ponas Des pasakys prieš jam e, prasižiojant, iš dalies aš su juo sutinku. Mums reikia spręsti priekybos centrų dydžių klausimą. Gerai kalbėti apie tai, kad ūkininkai, gamintojai turėtų susivienyti, kad jie turėtų turėti tokią, tokį pat svorį, bet norime, kad visi turėtų labiau įtakos ir, ir kad ir smulkus ūkininkai. Ir šimtą kartų tai buvo pakartota. Ir mes ir vėl tai kartojame. Taigi, kada mes kažką padarysime ir pakeisime prekybos centrų dydį, kurie tampa monstrais. Tikrai reikia kažką čia pakeisti. Žinau, kad vėl prie to klausimo grįšiu ir žinau visų argumentus šią temą ir ponės. Pono Deso taip pat. Ir mes kiekvieną kartą čia susirinkę tą patį e, pasakome, kad galbūt galėtume perėti prie veiksmų, nes idėjos tikrai geros. Ir tai klausimas, ar mūsų kas nors klausosi. Dar vienas svarbus dalykas. Mano šalyje, bei kitose šalyse, kiek žinau iš e, pokalbių su kolegomis, e, yra tokia situacija. Vienas ūkininkas gauna 40 tūkstančių per metus, o šalia dirbantis ūkininkas nieko negauna. Jeigu tokia situacija ir toliau laikysis, vienas gaus viską, kitas nieko. Ta situacija turi būti subalansuota, nes ūkininkams reikia padėti, kad jie išgyventų, nes jeigu vienas gauna daug, kitas nieko, tai problema. Bet kaip jūs sakiau, me, mes startuojame tą patį, aš čia dirbu du metus, kai kurie iš, iš jūsų jau dirba čia 15 metų, tikriausiai puikiausiai žinote visus argumentus dabar atmintinai. Tak bardzo dziękujemy. Równowaga jest rzeczą. Labai dėkoju. Mm, pritariu visoms pastaboms. E, ponas Jaras dabar. Labai ačiū. Aš priklausau tiems, kuriuos džiugina šis pranešimas. Pranešėja tikėjosi naudingų diskusijų, jos ir vyksta. Aš pasižymėjau, ką kalbėjo Des Tačiau tikrai negrįžtume prie e, senųjų rinkos organizavimo taisyklių. Tuomet nebuvo rojaus laikai. Na, socializmas taip pat neveikė. Nors buvo fiksuotos kainos, tačiau kol tai buvo pasiekta, sistema tiesiog sužlugo. Manau, kad laisva rinka gal ir nėra pats geriausias dalykas, tačiau ėjimas laisvos rinkos linkme vis dėlto yra tinkamas sprendimas. Gal reikėtų prisimti daugiau um, įmonių atsakomybės. Um, reikėtų pasvarstyti, koks turėtų būti uh, santykis tarp gamintojo ir tiekėjo, koks uh, jų svoris turėtų būti rinkoje. Aš uh, Džiaugiuosi ir galbūt e, tai būtų galima kur nors e, užfiksuoti, e, kad bendrosios žemės ūkio politikos priešininkai ne visada teisūs, ne visada mes mėtomės argumentais tarp kairiųjų ir dešiniųjų. Dažnai sakome, kad mes istoriškai esame brandus, tačiau ne viską galima paaiškinti. Aš e, išklausau kolegas ir turiu pasakyti, kad ir beje, reikia tai pabrėžti, kad Alberto Des pareiškimai man labai baugina e, tas didelis atotrukis tarp gamintojo ir tiekėjo ir e, kainų yra pavojingas. Jei mums nepavyks stabilizuoti kainų, tai tuomet nebereikės apskritai jokių rinkų. Ačiū, kreipiuosi į komisijos atstovą, pana Landver. Much, Chair, the... Ačiū, pirmininkė, už galimybę Europos komisijai pasisakyti. Mes, mes atidžiai klausėmės diskusijų, norime padėkoti už įdomų pranešimą rengiamą. Mes atidžiai stebime jo rengimą, nes tema yra tikrai labai labai aktuali, e, ypač žemė, dėl to, kad žemės ūkio produktų kainos išgyvena krizę. Mes džiaugiamės tuo, kad pranešime akcentuojamos priemonės skirtos rizikai valdyti, ne tik neatidėliotinos, kalbama ne tik neatidėliotinas krizės valdymo priemonės. Ir manome, kad Tai padeda suteikti diskusijoms tinkamą struktūrą ir tikėtis konkrečių jūsų komiteto darbo šiuo klausimu rezultatų. Kaip pranešime, konstatuojama, BŽUP numato priemonės, dėja tos priemonės nėra panaudojamos, nes jos galbūt galėtų padėti pakeisti situaciją, bet jos nėra labai populiarios. Galiausiai dėl skaidrumo aš nepervertinčiau skaidrumo. Aš norėčiau, kad skaidrumo vaidmuo būtų tinkamai įvertintas, nes čia kalbama ne tik apie stebėsiną, bet ir apie duomenų mainus. Kalbama apie veikėjus, kurie negauna visos informacijos. Yra daugybė pavyzdžių, kai ūkininkai Europoje priima sprendimus, uh, neturėdami prieš tai informacijos apie tikrąją rink, padėtį rinkoje, pavyzdžiui, negaunant iš pieno kooperatyvų. Taigi tai tikrai labai svarbu ir to skaidrumo galime siekti visais lygmenimis. Pavyzdžiui, valstybėse narėse 17 valstybių narių dalyvau, turi observatoriją, ji tinkamai funkcionuoja, yra Eur, Europos masto pieno observatorija, netrukus pradės veikti jautienos ir keulienos observatorijos. Uh, Ir pasauliniu mastu yra e, didžiojo dvidešimtuko iniciatyva dėl AMIS sistemos. Taigi ačiū. Kalbėtas neįsijungia mikrofono. Pone Dėlė, ačiū, aš pabandysiu bendrai atsakyti visiems. Ir E, nes paliesta daugybė temų, bet norėčiau visų pirma kolegoms priminti, kad šis pranešimas nėra e, pranešimas dėl BŽUP reformos ar jos įgyvendinimo. Jo tikslas aptarti na, kalbėkime tiksliau, kai kalbame apie kintamumą, kalbame apie e, tų kainų sviravimo mastą ir sviravimų pasikartojimo dažnį. Aš nenorėjau kalbėti vien apie žemiausias kainas, nes e, tai, kalbant apie kainų sviravimus, aktualu yra aukščiausios kainos. E, paskutiniuose komisijos parengtuose e, pranešimuose e, ne visada galima išvelgti kiek kainos dar kris ir tai neramina ūkininkus. Norėčiau priminti, kad aš pati esu ūkininkė ir kad aš e, žinau, kad aš išgyvenu krizę, mano įmonė egzistuoja, bet e, išgyvena sunkumų ir e, bandau ieškoti sprendimų. Tai nėra savaime suprantamas dalykas. E, Ir e, svarbiausias dalykas yra būtinos sąlygos. Aš pritariu tiems iš jūsų, kurie sąja, kad nėra reikalingų sąlygų. E, todėl aš atsižvelgsiu jūsų pakeitimus ir pasiūlymus, kad tos reikalingos sąlygos e, būtų išvardintos ir kad būtų su kurta reikalinga aplinka, reikalingos sąlygos, kad būtų galima pasinaudoti tam tikromis priemonėmis, kurios nepanaudotos. Ben, pagal bendrą žemės ūkio politiką, man atrodo, kad reikia būti e, išradingiams, novatoriškiams, nes mano teikiamas pranešimas, ši, šis projektas yra diskusijų pagrindas jums visiems teikti pasiūlymus. E, daug buvo kalbėta apie skaidrumą tiekimo, maisto produktų tiekimo grandinėje. E, Pone Maginės e, e, šiek tiek apie tai kalba, bet aš apie tai kalbėjau nacionaliniu lygmeniu, kai buvau atsakinga už žemės ūkio sektorių, bet šios temos negalime svarstyti vien tik tai atsietai šiame pranešime. Reikėtų rasti de, to, ta, ta, tam klausimų į vietą teisėkuros sistemoje. Negalime leisti žemės ūkija tvarkytis didžiosioms e, prekybos įmonėms, tiekimo įmonėms, nes ir tuo tarpu pranešimas ir situacija yra nesubalansuota, jeigu viešasis sektorius neįsikiš. Jūs kalbėjote apie skaidrumą. E, Ir ponė Tarabela, jūs tikriausiai, na, jūs pastebėjote, kad stebėjimas yra geras dalykas ir aš sutinku su jumis, kad vien stebėjimo nepakanka. Ir, bet jeigu skaidrumo nebus, mes negalėsime priimti sprendimų, kad ekonominiai veikėjai, tai yra ūkininkai atskirai ar drauge galėtų pasipriešinti rinkai. Ir tas skaidrumas E, kuris yra būtinas visose tiekimo grandinės e, struktūrose ir, ir visose prekybos e, etapuose. Alberdės apie tai kalbėjo. Ir aš pritariu tai minčiai ir aš pereinu prie, dabar prie kitos temos - žemės ūkio politikos įgyvendinimo. Žem, ūkininkų organizacijų kūrimas nevyksta atinkamomis sąlygomis. Tos sąlygas reikia užtikrinti, kad ir, bet, ir stambus ir maži ūkininkai gali nukentėti nuo rinkos sviravimų dėl to, kad jie neturi reikalingos informacijos, kurią turi to, tokie patys kiti veikėjai toje rinkoje. Ir kalbant apie žemės ūkio politikos įgyvendinimą ir priemonės rinkų valdymui, reikia ieškoti e, kitokių sprendimų. Aš e, rizikuoju, kad e, vėl pasikartosiu, bet noriu dar kartą priminti, kad šiame pranešime mes kalbame apie priemonės skirtas e, e, e, kainų, lakumo, kainų kintamumo valdymui. Žinau, kad pranešimas yra, tikrai dar nėra išsamus ir aš lauksiu jūsų pasiūlymų. Ir norėčiau pakviesti jūs visus atvykti į renginį, kuris vyks šio mėnesio 8 dieną. Kad, ponė Tarabela, jūs, jūs iš karto uh, nuneigėte ekspertus, bet aš noriu Manau, kad reikia žvelgti į realybę. Rinkos tapo pasaulinėmis, tenka su tuo taikstytis. Ir jeigu neatsižvelgsime į realybę, jeigu ją ignoruosime, mes nerasime sprendimų e, tos e, realybės tvarkymui. Ačiū. Labai ačiū. Prašymas. Noriu priminti visiems apie tai, kad poryt, tai yra 8 dieną, vyks renginys, kuriame galėtume visi dalyvauti. Aš netkreipiau dėmesio į tai, tačiau atleiskite dabar jau taisysiuosi. Manau, jog gerai, kad vyksta renginiai, kuriuose sužinome, e, ką ekspertai padarė, susipažindame su, susipažįstame su kitomis patirtimis, kaip pavyzdžiui dabar JAV. E, labai svarbios ir žemdirbių organizacijos, tačiau negalime labai daug atsakomybės e, perkelti gamintojams. Nes tiesiog yra taip, kad polarizuotos rinkos yra labai silpnos. Mm, tačiau dabar svarbu pateikti informaciją apie pakeitimų pateikimo terminą, kuris yra birželio 13 diena. E, tačiau turiu pasakyti, kad į bus ir daugiau laiko pakeitimams e, renkti, e, priklausomai nuo to, kokius veiksmus siūlys pati pranešėja. Ačiū už labai įdomias diskusijas, kurios praturtins ir praturtino šį pranešimą. Aš iš visų tikiuosi bendradarbiavimo, tikiuosi, kad atsiūsite savo pakeitimus iki birželio 13 dienos, o kitas komiteto posėdis birželio 20 dieną, tikriausiai tai bus pirmadienis, sako pirmininkas. Koordinatorių posėdis dabar vyks, o visiems kolegoms ir kolegiams dėkoju už dalyvavimą. Dabar dar dviejų minučių